Kolegos, grįžkime prie mūsų sesijos. Vakar dienos sesijos protokolas yra patvirtintas, jeigu nebus jam prieštaravimo. Ar yra prieštaravimo, regisi ne, tai tuomet protokolas.